maisto produktai yra e, nevartojami ir išmetami, tai iš tikrųjų be, beprasmiškai, tai tas pats kaip mėtyti e, pinigus į šiuklių dėžę. Ačiū, pan Ripa. Iš tarybos aš gavau e, pranešimą, kurie, kuris buvo priimtas Tai yra nuomonė, kuris buvo priimtas per pirmąjį svarstymą ir šitas e, svarstymas bus įtrauktas į kitą protokolą. Parlamentas e, per tris mėnesius turi atsakyti į šią tarybos nuomonę. Nuo 21 sausio dienos prasideda šitas terminas mūsų atsakymui. EPP e, pateikė pasiūlymus, kokie asmenys turėtų būti paskirti. Tai būtent ponas Kančianas taps mm, su Arabijos e, pusėsalių delegacijos e, nariu, panas Antojociu, taps ES Kroatijos bendro parlamentinio komiteto nariu, pakeis poną Kančianį, o pato e, ponas Kazolino taps biudžeto komiteto nariu. Ar kas nors prieštarauja? Ponas Kelė, prieštaraujate? Ne. Ačiū. Taigi dabar šitie paskirimai priimti. Šiandieninio e, posėdžio protokolas bus e, kitame posėdėje pristatytas e, patvirtinimui. Jeigu nėra jokių prieštaraujimų, tada pranešimai bus patiekiami visiems gavėjams. Taigi dabar posėdis baigiamas. That's...